68 metų balandžio 28, 26 įvyko, prieš 30 metų. Tai buvo balandžio 26, 86 metais tuometinėje Sovietų sąjungoje, tuometinėje Sovietų sąjungos Respublikoje Ukrainoje susprogo Černobilio ketvirtasis atominis reaktorius įvyko tragedija susilieja atomų branduoliai ir radioaktyvos medžiagos buvo išmestos į orą. Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos teritorija buvo užteršta ir radioaktyvusis debesys slinko link vakarų Europos ir iki e, šiaurės kyšulio. Po to susirgo daugybė žmonių nuo radiacijos, daugybė žuvo, tačiau priežastys iki šiol nebuvo išaiškintos. Tačiau įvertinant mirties atvejus ir susirgymo atvejus vis dėlto buvo prieita nuomon, nuomonės, kad šitie susirgymai gali būti susiję su uh, radiacija, Kai kur skaičiuojama dešimtimis tūkstančių, kai kur šimtais tūkstančių tokių aukų. Nedaug kas prisimena, kad taip vadinami likvidatoriai, o tai buvo dažniausiai jauni žmonės be jokių apsauginių priemonių, be jokios informacijos buvo nusiusti į šitą katastrofos vietą ir turėjo uh, E, naikinti šios katastrofos padarinius. Šiems žmonėms mes turėtume būti dėkingi, kad neįvyko dar didesnė tragedija. Tie žmonės, tie didvyriai sumokėjo savo gyvybę. Šiame iš šio regiono šimtai tūkstančių žmonių turėjo atsakyti savo gimtųjų vietų, savo namų, šeimos turėjo būti perkeltos į kitas vietas bendruomenės buvo išardytos, o dabar tas radiacinis užkratas dar lieka ir e, šiuose teritorijose. Netgi vaikai, kurie gimė praėjus daug metų po šios katastrofos, jaučia šios katastrofos padarinius. Černobilis lieka kaip šitos tragedijos e, paminklas, kaip grūvėsiai, ir verčia mus suvokti, kad šitos katastrofos padarinius labai sudėtinga likviduoti. 2017 metais yra numatyta užbaigti sarkofagovo statybą maždaug daugiau negu 2 milijardus kainuos šitos sarkofago statyba ir šitas radioaktyvus spinduliavimas, radioaktyvūs debesys nežino nacionalinių sienų ribų ir nesustoja prie jų. Europos mastu Fukushimos katastrofa vertė suprasti, kad reikia įvertinti 140 Europoje veikiančių atominių elektrinių būklę nepriklausomai partinių, politinių ginčių, skirtingų nuomonių dėl atominės energijos naudojimo, visiškai vis dėlto mes turėtume visada prisiminti šitą katastrofą ir suprasti, kad visi esame atsakingi už tai, kad atominės jėgainės Europoje turėtų būti saugios tai ir priminimas, ir įpareigojimas, turint omenyje e, Černobilio ir Fukushimos katastrofų padarinius. Taigi, ponios ir ponė, ponai parlamente, mes taip pat šitam klausimui turime skirti ypatingą dėmesį. Dėkuoju Jums. Gerbiami kolegos, šiandien šią savaitę aš turėjau garbės susitikti su Almal Dakubasi. Ji Jungtinių Arabos Emiratų parlamento pirmininkė. Ji atvyko į mūsų.